buvo atidėtas į šalį, bet šiaip ir taip pranešėjas yra salėje, todėl mes jau galim pradėti aptarti. Konkrečiai pono Davido Martino pranešimas dėl Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabono sutartimi. Ir dabar nedelsdamas suteikiu žodį ponui Davidui Martinui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju už toleranciją už tai, kad atvykote į šį posėdį. Na ir kai 84 metais pradėjau dirbti Europos parlamente, prisimenu tuometinį kolegą parlamentarą Škotijos Ken Kola.